e i testi approvati nella posėdėje pasibaigusiame spalio 5 dieną protokolai ir tekstai, patvirtinti tekstai yra pateikti, ar bus e, komentarų, jeigu ne, protokolas yra patvirtintas. Junktinės karalystės.